Gerbiama komisarė Cecilija. Pradėsime šiandienos sesiją. Pirmasis klausimas yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, kuris buvo skiriamas, e, skirtas komisijai. Tai būtent dėl diskriminacijos dėl kastos. Tai yra vystimosi komiteto pateiktas klausimas komisijai. Taigi, matau, kad ponė Eva Žoly šio klausimo autori jau dalyvauja mūsų posėdėje ir jai suteikėme penkias minutės pasisakyti. Eva, prašom žodis jums. Monsieur le Président. Pone pirmininkė, Gerbiama vyriausiai galiotinė, mėly kolegos, parteidas tai toks terminas, kuris be tų režimų, kurie apibūdina jį, e, skatina smurtą, žeminimą ir 2006 metais tuo metu. Mm, ministras pirmininkas kalbėjo apie neliečiamuosius jo šalyje, Indijoje, nežiūrint to šokiruojančio pareiškimo, nežiūrint to, kad neliečiamumas yra panaikintas Indijos konstitucijos, būtent parektas daktaro Ambekar, neliečiamųjų vadovo, vis tik tai 260 milijonų žmonių, tarp kurių yra labai daug moterų, kasdien patiria baisius dalykus, kurie vykdomi vykdomi visiško neliečiamumo kontekste. 2001-2005 mm, trys dalytis kasdien yra e, išprievartaujamos. Tai yra, nu, tai yra toks nusikaltimas prieš dalytus, kuris įvykdomas kas 18 minučių. Ir Pakistanas pasirašė e, žmogaus teisų deklaraciją, vis tik tai milijonai jų žmonių neturi galimybės įgyveninti savo teisų ir laisvių, tai kaip yra nustatyti, dėl to, kad jie yra gimę tokie. Ir aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų noriu dar kartą užduoti šį klausimą dėl tokios diskriminacijos pagrystos kasta tai yra visiškai nepriimtinas žmogaus teisų, tarptautinės teisės pažeidimas. Tai taip pat ir labai svarbus veiksnys, kuris lemia skurdą ir nelikybę. Toks aparteidas turi baisių socioekonominių padarinių neįmanoma surasti normalų darbą, neįmanoma patekti į švietimo sistemą, neįmanoma gauti sveikatos paslaugų, e, policija, teisingumas visiškai neteikia e, paslaugų tokiems žmonėms. Ir tik 10 procentų e, dalyčių moterų gauna švietimą. Išeiti iš baisaus skurdo tokiamis sąlygomis yra praktiškai neįmanoma. Ir naujas statutas, kuris turėjo būti gyventas Indijoje, vis tik tai nepanaikino to reiškinio priešingai. Ir tas skirtumas tarp dalitų ir nedalitų nuo 90 metų dar labiau tik gilėja ir gilėja. Ir iš tikrųjų labai dažnai yra ignoruojama ši problema. Nėra jokio noro kažką keisti toje valstybėje, kuri iš tikrųjų um, toliau e, turėtų įgyveninti e, pozityvos diskriminavimo įstatymus, tačiau niekas nesikeičia. Ir iš tikrųjų Europos lygmenių reikia pripažinti, kad yra toks diskriminavimas pagrystas priklausomų kastai. Tai yra atskira diskriminavimo forma įsišaknyjusi socialinėje, religinėje um, visoje situacijoje. Ir iš tikrųjų tos segregacijos aukos dėl priklausimo kastos turi būti įvertintos formuojant Europos politiką šio klausimo ir pagalbos efektyvumas turi būti stiprinamas ir tik sustiprės nuo tokių veiksmų. Vystimosi politikos kontekste mes turime įvertinti visus tokius veiksmus ir sudarydami prekybos sutartis, kitokius sutarimus tarp ES ir kitų valstybių. Reikia integruoti punktą dėl diskriminavimo, dėl priklausimo kastai. Ir pastarieji įvykiai Bangladeše mus nebeleidžia europiečiams piliečiams toliau ignoruoti, nepaisti tokių klausimų. Mes turime e, suvokti, kad tiesiogiai ir netiesiogiai prisidame prie vergovės, kur e, žmonės e, patenka į dargį vien dėl to, kad jie ne, gimė ne taip. E, taigi, e, priekybos politika, strategijos, veiksmų planai žmogaus teisės rytyje, e, dvišalė, daugia šalė, tarptautiniai vadovų sutikimai, visas galimybės turi būti panaudotos ES, kad būtų galima propaguoti tokias iniciatyvas, kaip kad, pavyzdžiui, tokios, kurios yra skirtos diskriminuoti diskriminacija dėl priklausimo kastai. Iš tikrųjų, kaip savo pasisakymę aš sakiau, mes turime suvokti mums tenkančią atsakomybę apginti diskriminuojančius žmonės, kad jie galėtų savo teises ginti taip pat ir Europos teritorijoje. Ir ypač galvočiau apie dalytų diasporą čia. Iš tikrųjų, tas, ne, tas ignoravimas nepaiso sienų. Reikia nepamiršti tokios situacijos, kaip kad pavyzdžiui Romų, kuri didžiulį rasizmą e, pergyvena ir švietimo, ir sveikatos, ir kitose sritise. ES turi dirbti kartu su trečiosiamis šalimis, kad būtų sąžininkos atviros diskusijos, kad iš tikrųjų bet kokios formos diskriminacija būtų panaikinta, nes tai yra vystimosi stabdis. Ačiū, ponė Žaly. E... Vystimosi komiteto pirmininkė, dabar suteiksime žodį komisarė Malstrom, kad atsakytų į klausimą, kurią iškėlė e, Vystimosi komitetas ir ponia Žaly. Taigi, ponia Cecilija, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai, dėkoju Eva Žaly už tai, kad suteikė man, e, kad pateikė šį klausimą ir aš galiu, aukščiausios įgaliotinės vardu, taip pat padiskutuoti e, šią te, tokią svarbę temą. Mes esame įsipareigoję kovoti su visomis diskriminacijos formomis, diskriminacijos kova su diskriminacija yra mūsų e, strateginėme plane vienas iš pagrindinių prioritetų. Ir e, diskriminacija dėl kastos taip pat yra dalis diskriminacijos ir visa ES naudojasi vairiomis į, į visokiais, visokiam priemonėm ir finansinę paramą ir kitomis. E, diskriminacija dėl kastos visada yra įtraukta į mūsų žmogaus teisų dialogą ir į bendravimą su kovotojais dėl žmogaus teisų keliose šalyse šitas klausimas yra labai svarbus. Tai yra Indija, Bangladešas, Pakistanas, taip pat Mauritanija. ES e, remia kovą su diskriminacija dėl kastos ir taiko atitinkamas priemonės, ypatingai Europos priemonė dėl demokratijos ir žmogaus teisių. Ši, e, ši, doku, e, šios priemonės dokumentas 11-13 metų jame labai konkrečiai kalbama apie diskriminacijos dėl kastos. Pa, pa, Pateiksiu pavyzdžių. Pavyzdžiui, Indijoje diskriminacija dėl kastos yra vienas iš svarb, laikomas vienų svarbiausių žmogaus teisų problemų ir Europos komisija e, finansavo 4 milijonus e, projektų kovojančių su diskriminacija. Mes taip pat dirbame ir su, aukų, su, su aukomis. Mes taip pat e, finansuojame programas, kurios susijusios su moterų ir mergaičių, e, su darbu moterų ir mergaitėmis. E, taip pat Bangladeše mes dalyvavome programuose, kurios dirba su labiausiai nukentėjusiais. Taip pat e, finansuojame programą, kuri suteikia didesnę galimybę prieiti prie teisingumo. 30 milijonų eurų ES skiria projektams Bangladeše ir Pakistane tam, kad būtų galima sukurti ir sustiprinti stiprinti vietinės teisėsaugos ir teisėtvarkos sistemas. Kalbant apie humanitarinę e, pagalbą, norėčiau e, pagrėžti, pabrėžti, kad jinai visą laiką yra nediskriminacinė, e, visą laiką turime galvoje poreikius ir labiausiai pažeidžiamus. Humanitarinė veikla mūsų finansuojama. E, šioje Azijos dalyje būtent ir yra nukreipta į pačius, e, pačius pažeidžiamiausių, žemiausių kastų e, narius. Mes taip pat e, jungtinių tautų kontekste labai aktyviai dalyvavome darbe ir prisidame visur, kur yra dirbama su šia problema. Taip pat mes dalyvavome e, debatuose dėl e, diskriminacijos dėl kastos jungtinėse tautose, būtent Šrilankoje, Pakistane, Indijoje ir taip toliau. Gerbėmiai nariai Apibendrindama norėčiau pasakyti, kad diskriminacija dėl kastos yra vienas didžiausių prioritetų ES. Mes norime kovoti su jie ir darome tai kiek įmanoma geriau, įtraukdami tai į bendrąją mūsų kovos su, su bet kokia diskriminacija strategiją. Mes turime priemonių, turime instrumentų, m, mm, tai ir dialogai, ir pagalba e, pilietinės visuomenės organizacijoms. Mes esame lankstus ir bandome pirmiausia kovoti su tą problemą tose šalise, kur jinai yra pati pati žiauriausia. Pirmininkas, ačiū. Cecilija, žinome, kad tu visą laiką yra labai, e, labai įsipareigojusi tokiuose temose kovoti. Taigi, žinome, kad tu tikrai taip ir padarysi, kaip sakei. Taigi dabar suteiksime žodį frakcijų atstovams. Pirmiausiai, EPP vardu kalbės dvi minutės ponas Svensson. Herr talman! Ja, att... E- ačiū pirmininkė diktatūros yra gana patenkintos, kai daro spaudimą savo e, žmonėms, e, kai žmonės jų gyvena priespaudoj. Bet mes esam demokratinės valstybės, mes tikimės e, turėti demokratinės struktūras ir išpažinti demokratinės vertybės. Taigi šie klausimai turi būti keliami, nes tokia situacija yra nepriimtina. Aš nesutinku su tais, kurie sako, kad um, tokie klausimai gana dažnai traukiami į darbo atvarkę, pavyzdžiui, um, diskriminavimas dėl kastos. Šalis uh, savo teritorijose turi dalį gyventojų, kuriuos laiko neliečiamais. Kaip ponia Žoly pasakė, mes kalbame apie o, tokį skaičių, kuris yra pus, prilygtų pusiai ES gyventojų skaičiaus. Štai kokio masto problema, kaip bandoma kažkaip tai um, paaiškinti tokį elgesį. Tačiau mes turime pasirūpinti, kad tas elgesys būtų pakeistas. Jei norime kalbėti apie prekybos santykius ar kitokius santykius, kokie jie bebūtų, šie klausimai turi būti iškelti. Ir man atrodo, kad yra visiškai nepriimtina, kai moteris, vaikai iš esmės yra uždaryti į narvą, iš kurio jie negali ištrūkti pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad šis klausimas įtrauktas į darbo tvarkę ir iškeltas. Uh, Neleiskime visam tam sustoti tik tai ties tuo, kad aptarėme šį klausimą šiandien čia ketvirtadienio rytą. Mes turime toliau stumti tos klausimus į priekį. Tos valstybės pasirašė jungtinių tautų hartiją dėl religijos laisvės, dėl išaiškos laisvės, dėl kitų laisvių, tačiau jos leidžia savo, jos toliau nuvilia savo žmonės. Kastų sistema yra toks dalykas, kurį um, turime traktuoti kaip visiškai nepriimtina. Pirmininkė, mes turime padaryti viską, kas yra įmanoma kad demokratinės vertybės, žmogaus teisės, demokratinės vertybės būtų viso ko centre. Ačiū, panas Vincent, socialistų vardu, dvi minutės ponui Michaelui Kešmanui. Ačiū pirmininkė, visada džiaugu Jūs matyti e, pirmininko kėdėje, kai kalbame apie pagrindinės vertybės. Aš noriu pasakyti, kad aš visiškai prisijungiu prie ponios Žoly ir ponas Sensin pareiškimų. Tikrai e, mūsų vidaus veikloje ar išorės veikloje negali būti vietos bet kokiam diskriminavimui dėl kastos. Ir aš tikiuosi, kad šiandien Europos parlamentas pasisūs labai tvirtą signalą. Komisarė, aš žinau Jūsų įsipareigojimą dirbti šiais klausimais, klausiausi Jūsų pasisakymo, tačiau dar išvada, kad mes, e, mūsų pastangos žlunga, mes nieko nepasiekėme. Visos šitos priemonės ir vis tiek 220 milijonų žmonių toliau yra diskriminuojami vien dėl priklausimo kasai. Reiškia, kad žlunga mūsų pastangos. Todėl mano frakcija ir aš reikalaujame, kad mūsų visose išorės asociacijos, priekybos susitarimuose būtų e, žmogaus teisės punktas, dėl kurio būtų negalima dėrėtis. Turi būti um, e, punktas draudžiantis diskriminavimą dėl ką prastos, nes iš tikrųjų, kai perkame tuos marškinėlius iš Bangladešo, perkame kažką iš uh, e, Pakistaro ar Indijos, iš tikrųjų mes dar labiau uh, jojame ant nugarų patiems neturtingiausiams, mes juos diskriminuojame, mes juos dar labiau susilpniname ir mes kiek kiekvieną tarptautinę sutartį susilpiname, kurią um, pasirašome įsipareigojame ir gyveninti. Moteris, mergaitės, uh, jos gyvena vergyje, jomis uh, naudojamas vien dėl to, kad jos priklauso kitai kastai. Į mūsų kadencijos pabaigoje aš galiu tikrai pasididžiuoti, pasidžiaugti tuo, kad visos frakcijos sutarė dėl šio klausimo. Tikrai negali tęstis toliau tokia situacija. Aš noriu kreiptis į kolegas, į piliečius. Iš tikrųjų, mes visų pirma turime pažiūrėti, iš kur mes per perkame savo prekes, iš kur perkame marškinėlius, koinės, kostiumus ir taip toliau. Jeigu tos valstybės netaiko tarptautinių žmogaus teisų standartų ir diskriminuoja, skandalingai skri, diskriminuoja dėl priklausimo kastai, mes kiekvienas individualiai e, turime e, durti pirštų į juos ir neprekiauti su jais. Ačiū, Michael. Liberal vardu dvi minutės ponui Donskiui. pone pirmininke pone europos komisare diskriminacija dėl priklausymo kastui tai didžiausias xxi amžiaus paradoksas pasauliui susitraukus ir tapus viena visos žmonijos vieta nusitrynus ribai tarp lokalumo ir globalumo žmogaus teisėms tapus žmonijos o ne pavienės valstybės reikalu vis dar lieka šimtai milijonų žmonių iš kurių atimtas net žmogaus vardas ir teisė būti žmogumi tai dalitai neliečiamieji bei kitos socialinės grupės kenčiančios nuo kastinės diskriminacijos kurios egzistuoja net pažangos siekiančiose ir demokratinėse valstybėse. jei mes kastų sistemos sukeltas nepagarbos žmonijai formas aiškinsime tik kultūros ir religijos specifiką mes išduosime tuos kurie yra šalia mūsų ir yra tokie pat žmonės kaip ir mes patys. tai yra ne vienos šalies šiuo atveju indijos problema tai yra plačiai paplitusi pasaulinė problema. strategiškai svarbu kad kova su kastine diskriminacija būtų sistemiškai įtraukta į europos sąjungos žmogaus teisių formuluotes ir praktikas. kastinė diskriminacija turi būti traktuojama kaip specifinė problema kuri privalo būti sprendžiama kartu su kitomis diskriminacijos formomis diskriminacija etninės kilmės rasės religijos pažiūrų lyties ar seksualinės orientacijos pagrindu. šiandienos debatai ir rezoliucija svarbus žingsnis šia kryptimi bet mums lieka dar labai daug darbo stengiantis užtikrinti kad du šimtai šešiasdešimt milijonų žmonių kurie vis dar kenčia nuo kastinės diskriminacijos kada nors galėtų gyventi oriai ir turėtų visas nuo jų neatsiejamas žmogaus teises dar kartą paraginčiau europos sąjungos institucijas visapusiškai ir koordinuotai kovoti su kastine diskriminacija visais lygmenimis savo žmogaus teisių strategijose dialoguose su šalimis partnerėmis bei jungtinių tautų žmogaus teisių taryboje. taip pat raginu savo kolegas balsuoti už šią rezoliuciją ir prašau vardan vadinamosios realios politikos neišsižadėti mūsų europietiškosios politinės tapatybės širdimi tapusios pagarbos žmogaus teisėms ir orumui. ačiū. Gracias, kolega. Ačiū. Dabar žaliųjų vardu e, pusantros minutės ponui Jean Lambert. Thank you, President. Ačiū, atsiprašau, ponė, atsiprašo pirmininkas, ponė Žan. Ačiū, pirmininkė, aš irgi kalbu ir Junkniukas karalystės e, solidarumo tinklo vardu ir e, Pietų Azijos atitinkamos organizacijos vardu. Delegacijos Pietų e, Azijai vardu. Žinoma, pritariu kolegoms, kurie kalba apie tai, kad reikia kovoti su. E, diskriminacija dėl kasos, kastos. Negalima e, nesuteikti vandens e, trokštančiam vien dėl kastos, negalima atsisakyti, neleisti e, studijuoti ar mokyti žmogui dėl to, kad jis nepriklauso tai kastai, kuriai turėtų priklausyti. Ir manau, kad tikrai m, mm, tai yra labai svarbu 21 amžiuje. E, Mes matėme e, pastarosius teisės aktus, kurie būtent ir skatina e, teisės aktų e, diskriminaciją. Bet mes turime ES atitinkamų priemonių, bet jeigu jos nebus įgyvendinamos, tai nebus tikros naudos. Mes remiame e, konkrečius žmonės, kurie vertina mūsų pastangas, bet ta teisė turėtų būti e, įrašyta ne tik tai konstitucijoje, bet ir teisės aktuose ir jų įgyvendinime. Taip pat reikia pasižiūrėti į savo valstybės narės, jungtinė karalystė. Diskriminacija dėl kastos įtraukia į savo e, teisės aktus susijusius su kovo su diskriminacija. Ir e, mes matome visgi e, tai, e, iš vidaus reikalų ministerijos, kad nenorima įgyvendinti šitos nuostatos. Taigi reikia kalbėti ir apie savo valstybės narės, kad ir ten būtų įgyvendinami tie, tos vertybės, kurios, kurias mes giname ES vardu. Kairės, kairiosios vardu ponas Gustafson, jisai, kaip žinome, taip pat yra ir žmogaus, ir moterų moterų teisės komiteto pirmininkas. Taigi, ponė Gustafson, jums dvi minutės. E, Oho, koks pristatymas. Ačiū pirmininkė. Uh, Dėkuoju komisariai Cecilijai Malstrom. Buvo, yra tikrai labai sudėtinga dabar kalbėti, kai kolegos tiek daug gražių dalykų pasakė, dabar kažką naujo sunku būtų pridurti. Vis tik tai norėčiau vieną aspektą paminėti. Man atrodo, tai e, matome daugelėje valstybių. Kai kalbame apie tai, kad dalytės yra taip neapgintos, reikia nepamiršti, kad jos sudaro 16 procentų moterų Indijoje ir jos yra diskriminuojamos atlyginamos trigubai. Jos yra neturtingos, jos yra moteris ir jos yra dalytės. Ir gal 50 procentų vaikų, kurie neužregistruojami gimimo metu, yra būtent tokie ir labai sunku um, apsaugoti dalytės nuo prekybo žmonėmis, nuo uh, vaikų darbo, nuo prievartinių santokų. Retai uh, smurtas prieš dalytės užregistruojamas. Net ir kai uh, užregistruojami tokie atvejai policija ir teisingumo sistema, sistemos labai menkai domisi tokiais dalykais. Nebaudžiamumas yra labai praplitęs. Ir manau, kad ES ir valstybės narės gali daug daugiau padaryti, kalbėdamosis su tomis valstybėmis, įtraudamos šias klausimus į dialogą. Į, aš žinau, kad Cecilija Malstrom yra pasiryžusi dirbti šiais klausimais. Žinau, kad jūs dirbate tais klausimais, bet aš manau, kad mes galime padaryti daug daugiau, dirbdami kartu su e, tomis organizacijomis, kurios dirba pilietinės visuomenės lygmenių tose valstybėse, ypač turiu galvoje moterų organizacijas, nes tikrai jo turi daug patirties šioje srityje. Mes turime padaryti viską, kas yra įmanoma, kad e, diskriminavimas dėl priklausimo kastai ne, būtų išautus iš vis, vis nebeliktų jo niekur, ne viena valstybė, ne vienoje srityje. Ačiū, dabar perėsime prie kolegų, kurie kalba ne frakcijos vardu, o asmeniškai pirmiausia pirmiausiai dvi minutės skirsime ponui Gay Mitchell. Um, thank you, Mr. President, and <clears throat> I'd like to thank <clears throat> our committee chairperson Eva Jolly for highlighting the issue of caste-based uh, discrimination through her report. I think she has done a singular service in uniting the Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti savo komiteto pirmininkė Eva Žaly, kad iškėlė šį labai svarbų klausimą. Noriu taip pat padėkoti ponui Kešman, kuris uh, E, sakė, kad mums reikėmtis kur kas veiks, e, aktyvesnių veiksmų ir boikotuoti tas šalis, kurios ir toliau taip elgėsi su atitinkamomis žmonių grupėmis. Aš džiaugiuosi tą žinutę, e, kuri teigia, kad ES turi pripažinti diskriminaciją dėl kastos kaip ypatingą diskriminacijos formą, kurią reikia su kuria reikia kovoti taip, kaip ir su kitomis diskriminacijos formomis, tokomis kaip dėl etinės kilmės, seksualinės orientacijos bei kitų diskriminacijos formų. Taip pat ir ponas Gustafson kėlė klausimą susijusiu su moterų dalyčių klausimu. Jos labiausiai yra seksualiai išnaudojamos. Dalytės moteris dažnai kenčia nuo, smurti, nuo seksualinio smurto, privarstinio darbo, taip pat ne, ne visada gali maitintis tinkamai ir naudotis sanitarnėmis priemonėmis. Tai yra nesuvokma 21-ame amžiuje, tačiau e, tai neapsiriboja tik e, Pietų Afri, A, Aziją. Praėjusį savaitgalį kalbėjau su Robinu, jis yra iš Azijos ir jis prašė manęs kelti šį klausimą, nes kai kuriuose Europos dalyse e, tokios tendencijos taip pat yra stebimos. Aš labai džiugiuosi, kad mūsų pirmininkė ėmėsi tokios iniciatyvos, kad įtraukė šį klausimą į darbo atvarkę ir kad frakcijos pritarė šiam klausimui. Aš tikiuosi, kad tai pasiūs aiškiai žinia komisijai ir kad visi kartu mes galėsime mesti iššūkį šiam klausimui, kuris jau pernelyg ilgai klesti. Ačiū. Dėkuoju ponui Gei. Dabar vieną minutę poniai Zitai Gurmai. Much, uh, dear uh, dear Ačiū ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Diskriminacija dėl kastos išlieka siaubinga realybė. Jau Yra 260 milijonų piliečių pasaulyje, kurie kenčia nuo šios diskriminacijos. Tai yra vienas stipriausių žmogaus teisų pažeidimų formų. Moteris ir mergaitės yra ypatingai pažeidžiamos. Jos susiduria su daugybinė tokios diskriminacijos forma, įskaitant ir seksualinę prievartą. Vaikams taip pat kyla didelė grėsmė būti parduotiems į seksualinę vergyją. Nors Indijos ir Nepalo vyriausybės prieėmė atitinkamus teisės aktus, dalitų gyvenimas lieka žiaurus ir siaubingas. Taip pat ir ateitis jų neaiški. Junknės tautos pareiškė, pateikė konkrečias gairias dėl diskriminacijos susijusios su darbu ir kilme. Aš norėčiau žinoti, kaip ES galėtų paskatinti tokių gairių įgyvendinimą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad tai Šis klausimas yra būdingas ne tik pietričių Azijos šalims. Daugelis dalitų gyve, dirba tokį darbą, kuris yra prilyginamas šių dienų vergyjai. Ir mes kalbame apie fabrikus, kurie e, gamina rūbus daugeliu vakarų Europos šalių. Ačiū. Dėkuoju, poniai Zitai. Dabar vieną minutę suteiksiu Fildanin. Uh, yes, Ačiū, šis žodinis klausimas, manau, yra sveikintinas. Ne pirmą kartą mes įkeliame Europos parlamente būtent šį klausimą dėl um, diskriminavimo, dėl kastos. Ir dėje tai tikrai nebus paskutinis kartas. Aš suprantu, kad mes negalėsime pakeisti situacijos per naktį. Vis tik tai turiu pripažinti, kad um, pažanga šioje srityje nepakankama. Um, iš tikrųjų, eina kalba apie šimtus milijonų žmonių, kurie patiria diskriminaciją kasdien, kurie yra pamiršti pamiršti. Iš tikrųjų, Bangladeše, pavyzdžiui, diskriminacija dėl um, priklausimo kastai labai dažnai paliečia ne vien tik tai hindų, mm, bet taip pat ir musulmonus, kitus. Ir Pakistane, pavyzdžiui, dalitai neturi galimybės dalyvauti politinėme gyvenime prasmingai, tai yra nepriimtina. Daug to, tų žmonių, aišku, priklauso tuo pačiu metu ir religinėms mažumoms, taigi jie diskriminuojami dvigubai. Um, neprašau komisijos ir EIVT šiandien eksportuoti Europos socialinį modelį, nes iš tikrųjų um, negali visų pritraukti prie vieno kurpalio, tačiau kaip liberalas aš norėčiau, kad mūsų vertybės, demokratija, žmogaus teisės būtų eksportuoti, nes man atrodo, kad Tai tikrai nebūtų imperializmas, kaip bet kokiu pavydalu. Ačiū, ponia Martin Anderson. Labai džiaugiuosi, kad kalbame apie šitą klausimą, nes 260 e, milijonų žmonių pasaulyje, kaip, spė, kaip skaičiuojama, e, kenčia nuo šios diskriminacijos. Tai yra nesažininga diskriminacija, kuris skaido žmonės į labiau e, privilegijuotus ir mažiau privilegijuotus. Ir yra neliečiamieji, kurie ir, ir kiti, kuriems yra skiriami patys nešvariausi, patys vyriausi, sunkiausi darbai ir e, ne tik dirba labai sunkius darbus, bet ir gyvena ypatingai skurdžiai. E, turė, Europos Sąjungoje, Sąjunga turėtų e, tarptautinės prekybos sutartyse įtraukti nediskriminacijos dėl kastos e, straipsnį ir taip pat komisija turi kovoti su tokia diskriminacija Europos Sąjungos e, ribose, nes E, jokia šalis neturėtų turėti nuolaidų e, įgyvendinant žmogaus teisės. Ačiū. Dabar dvi minutės e, poniai Umen Ruiten. Gerbiamas pirmininkė, dėkoju. Pastebėjau, kad e, iš tikrųjų parlamente yra sutarimas šiuo klausimu, e, ponios Žoly e, klausimu. Manau, jinai puikiai apibrėžia, kokio masto yra ši problema. Pirmininkė, kai kalbame apie diskriminaciją dėl kastos, kalbame apie žmonių grupės, kurie tiesiog dėl to, kad gimė toje šeimoje, kurie gimė, yra pažymėti tam tikrą stigmą visą gyvenimą ir su jais elgiamas yra kitaip negu su kitose šeimose gimusiais žmonėmis. Pirmininkė, tai yra pačių pagrindinių žmogaus teisų pažeidimas. Norime užtikrinti, kad visi E, būtų traktuojami taip pat nepriklausomai nuo religijos, nuo įsitikinimų, e, kad kiekvienas turėtų teisę mokytis ir nenorime, kad e, tam tikrai kastai priklausantis žmonės būtų pasmerktis skurdui. Kaip sakėte, 260 milijonų žmonių pasaulyje kenčia nuo diskriminacijos dėl kasos, taigi kai kuriuose visuomenėse šita problema yra labai stipriai įsišaknyjusi. Net jei yra priimami teisės aktai spręsti šią problemą, visgi nebūdžiamumas yra kita labai dėlė problema ir piknaudžiavimas teisės aktais reiškia, kad e, diskriminacija dėl kastos išlieka. Ponas Mičelas sakė, kad reikia panaudoti visas turimas priemonės tam, kad užkirstume kelią šią diskriminacijai. Aš pati esu pateikusi išras veiksmų tarnybai keletą klausimų, e, nes manau, kad mes turėtume labiau dirbti su ambasadomis. Ne tik tam, kad praneštumėm, žinotumėm, kas ten vyksta, bet ir tam, kad turėtumėm įtakos kovojant su diskriminacija dėl kastos. Pirmininkė, manau, kad pasirašant sutartus susitarimus su šiomis šalimis, E, turime padaryti daugiau ir kalb, ne tik tai kalbant apie pagrindinės e, žmogaus teisės. Būtų gerai, e, jei kasmet paruoštų, būtų paruošti iš komisijos, iš išorės veiksmų tarnybos pusės ataskaitos kasmet apie tai, kaip jie dirba šiuo klausimu su atitinkamomis šalimis. Ačiū. Rija, ponas Černevskis turėjo kalbėti ECR frakcijos vardu, bet kai buvo jo eilė, jo nebuvo ir jisai paprašė, kad, jį būtumėm, kad jis būtų perkeltas į paskutinius kalbėtojus, bet nematau, kad jisai dalyvautų mūsų posėdėje, todėl iškart ir pereisime prie tų kolegų, kurie e, nori pasisakyti per spontaniškų pasisakymų e, laiką. Ponas Šonkelį, minutę. Yes, Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien svarstame labai svarbų klausimą. Technologija plėtojasi, internetas splinta ir mes galime skleisti e, žmogaus teisės visame pasaulyje ir tą galime daryti kur kas greičiau nei kad praeitįje. Visi vyrai ir moteris gimsta lygiais, tačiau atrodo, kad vieni yra lygesni už kitus. Ir čia galėtume kalbėti apie galimybės ir diskriminacijos apraiškas mūsų pačių šalise. Tačiau šalise, kuriuose yra diskriminacija dėl kastos, jie jau gimsta neligiais ir būna tokiais iki pat mirties. Tai yra visiškai nepriimtina. Aš pritariu visiškai tam, ką sakė kolega Mitchell ir galėčiau pasveikinti jį nuveikus didelį darbą vystamosios pagalbos srityje. Aš manau, kad mes šį klausimą turėtume traukti į e, vystamosios pagalbos e, sferą. Ačiū. Dabar žodis Paul Mary. Uh, considered... Ačiū pirmininkė, jeigu nesilaikoma žmogumi, tai tau ir žmogaus teisės negalioja. Tai yra Romidas, um, Bangladešo dalyčio aktyvistė žodžiai, man atrodo, tai puikiai apibūdina tą situaciją, kokioje yra 260 milijonų žmonių patiriančių diskriminaciją dėl priklausimo kasai. Tikrai baisu, ką girdime, moterų prievartavimai, Čianšakumari istorija, 19 metės studentės istorija, kur kur, e, kuri buvo užpolta vien dėl to, kad ji nepaisė kažkokių tai paauglių berniukų e, nurodymų. Ar, Pavyzdžiui, tokie dalykai, kai vieni vaikai atsisako žaisti su kitais, iš tikrųjų tas diskriminavimas dėl priklausimo kasai neapsiriboja Aziją ir matome, kad vyriausybės gėdingai stengiasi blokuoti, pavyzdžiui, lygybės e, teisės aktų gyvenimą ir tai reikia smerkti. E, tai yra nelegalu um, kai kuriuose valstybėse, tačiau tai netrukdo diskriminacijai plisti ir paskui smurtas, nužudimai, prievartavimai ir taip toliau yra kasdienė realybė realybė. Ir tie, kas bando kovoti su tais reiškiniais, bando visuomenę paremti lygybę ir bando tokius dalykus um, nustumti į istorijos užmarštį. No, no Pone Murphy, negaliu uh, susilaikyti ir nepasisakyti pats. Mes vystimo komiteto delegacija uh, Neseniai grįžome iš jungtinių tautų, kur vyko tūkstantmečio vystimo tikslų viršūnių e, susitikimas ir dalyvavo daug mūsų komiteto narių ir turiu pasakyti, kad ši tema bent jau aš neprisimenu, kad būtų buvusi iškelta. Gal ir dėl tos priežasties, kurią ir jūs minite, nenor, nenorėta e, erzinti vieną didžiausių ekonomikų pasaulyje. Kartais tiesiog nutylime, nes e, matome, visi sutarėme, kad yra labai dėlė problema, bet bijome erzinti tą šalį ir nutylime. Atsiprašau, kad aš nesusilaikiau ir norėjau pasisakyti, bet iš tikrųjų mūsų čia yra nedaug ir reikia, būtų gerai, kad mes tikrai giliai įsigilintumėm į šitą problemą. Gerbiama komisarė, žodis jums, jūs užbaigsite šiuos debatus komisijos vardu, sureaguodama į tai, kas buvo pasakyta. Ačiū pirmininkė. Manau, kad plojimai buvo jums. Ačiū gerbėmi nariai už tai, kad iškėlėte šitą klausimą. Aš pilnai pritariu, kad kad jeigu šiais metais tiek milijonų žmonių yra taip diskriminuojami, yra iš tikrųjų neleistina ir nepriimtina. Mes turime viską padaryti, kad ne tik tai informuotume, kiltume, keltume samoningumą, bet ir kovotumėm su tuo. Jūs kalbėjote ir tam, apie tam tikrą progresą. Pavyzdžiui, Indijoje yra tam, tikras, tam tikra tvarka, kad moteris iš tam tikrų kastų galėtų irgi dalyvauti valdyme ir taip pat gauti darbą ir prieiti prie švietimo. Taip pat 11 metais buvo priimtas įstatymas dėl nediskriminacijos. Taigi, šiokios tokios pažangos yra, bet vis dar reikia labai daug ką nuveikti. Ir mes turime tam tikrų priemonių ir bandome maksimaliai jomis e, naudotis, kaip e, sakiau e, pradžioje. Mes tengiamės padėti patiems pažydžiamiausiems ir nuolatos palaikyti žmogaus teisų dialogą su šiomis šalimis. Mes ir toliau reikalausime pokyčių per mūsų turimas priemonės Taip pat, kaip žinote, kasmet e, paskelbėme ataskaitą dėl ES strateginės programos įgyvendinimo ir diskriminacija dėl kastos yra šios programos dalis. Ir šitas, šita ataskaita yra visiems prieinama ir vieša. Taip pat norėčiau pasakyti, kad giliai sušaknius diskriminacija nepasikeis per kelias savaitės, reikia daug laiko, todėl yra labai svarbu kalbėti, kelti samoningumą ne tik tai tose šalyse, bet ir Europos Sąjungoje. Dėkoju parlamentui už šį klausimą, ačiū poniai Žaly, ačiū už vis, visoms frakcijoms ir linkiu, kad jūs ir toliau apie tai išnekėtumėte, kad tie žmonės, kurie, kad tie žmonės nebūtų pamiršti, kad mes jiems suteiktumėm veidą ir kalbėtumėm apie jų darbuotojų e, problemas ir apie tą tikrovę ir diskriminaciją, kurią jie išgyvena. Be abejo, komisija ir vyriausiai galiotinė ir toliau darys, ką gali, tam, kad kovotume su šią diskriminaciją. Pirmininkas, ačiū gerbiama komisarė, mes gavome e, rezoliucijos pasiūlymą iš vystimo komiteto. Užbaigėme e, šias diskusijas ir noriu pranešti, kad balsuosime dėl šio dokumento šiandien nuo 12.